sukurti e, griežtesnės taisyklės, kad e, ateityje panašioje situacija nepasikartotų. Ačiū. Dabar ponas Balčytis, prašom. Pirmininkė, gerbimi komisijos ir tarybos.